Kolegos. Labai liūdna, bet dar kartą šią sesiją pradėdami turime prisiminti tarptautinio terorizmo aukas. Tai tampa labai liūdnu, tarsi reguliariu įvykiu Žinome, kad vakar dvi moteris nukentėjo nuo smurto, buvo nužudytos. Marselėje tai buvo smurtinis išpolis. Lygybė tarp vyrų ir moterų yra vienas iš Europos civilizacijos pagrindų. Tai yra mūsų mąstymo, mūsų gyvenimo būdo e, vienas iš pagrindų išpoliai prieš moteris, kurias mes labai vertiname, yra baisus dalykas. Ir norėčiau Europos parlamento vartu paraginti jūs išreikšti užuojautą Marselėje savaitgalį nužudytų moterų šeimoms. Mes turime išreikšti solidarumą, su jomis turime ginti kaip europiečiai savo vertybės, negalime nusigręžti nuo to ir nepakeisime savo gyvenimo būdo. Taip pat mes e, kovosime, kol sunaikinsime terorizmą. Prieš keletą e, valandų taip vadinama islamo valstybė prisėmė išpolį prie šios dienos žudinės Las Vegase. Niekas neįsivaizduoja, kas galėjo sugalvoti įvykdyti tokias žudinės prieš žmonės. JAV valdžios institucijos nepatvirtino šio išpolio teroristinio pobūdžio. Europos parlamento vardu norėtume išreikšti mūsų užuojautą ir paramą kurie, tiems, kurie nukentėjo nuo šios baisios e, atakos. Kalbame apie nekaltas aukas, žmonės neteko artimųjų per šią tragediją. Pagalbos tarnybos sureagavo labai ryštingai veikė apsaugodamus piliečius. Norėjau taip pat paminėti Edmontono išpolį, Kanadoje vykusi išpolį šeštadienį ir prašau visų atsistoti ir pagerbti aukas tylos minutę. dichiaro ripresa la sessione del parlamento europeo interrotta il. noriu paskelbti kad sesija europos parlamento atnaujinama rugsėjo keturioliktą dieną ji buvo sustabdyta rugsėjo keturioliktos posėdžio protokolas yra išplatintas ar kas nors turite pastabų